Gut, liebe Kolleginnen und Kollegen, schon sieben, acht Minuten nach neun. Ähm, lassen Sie uns beginnen. Auch wenn. Mėly kolegos, jau kelios minutės po devintos pradėkime posėdį, nepaisant to, kad mus visus jaudina aktualios politikos naujienos e, ir dabar visi mastome apie tai, kaip JAF rinkimų rezultatai įtakos pasaulio prekybos sistemą ir žinoma mūsų santykius su Junktinėmis Amerikos valstijomis. Žinoma, tas poveikis bus aptariamas turbūt per vieną iš artimiausių posėdžių mano vertinimu. Junktinių valstijų prekybos politikos kryptis gali pasikeisti kardinaliai, net ir tuo atveju, jeigu tik dalis e, Trumpo pareiškimų bus įgyvendinti, kalbant apie uh, prekybinė JAF izolacija, santykius prekybinis su Kinija, apmokestinant muito mokesčių 55 procentų visas prekes iš Kinijos ir panašiai. Taigi mums reikės pristaikyti pakankamai greitai prie šių pokyčių, nepaisant to, vis tik tai turime darbo tvarkę, kuri jums yra išdalinta. <clears throat> Kolegos pateikė tris pasiūlymus, arba tiksliau aš turiu tris pakeitimų pasiūlymus darbo tvarkės. Pirmasis pasiūlymas e, dėl 15 darbo tvarkės punkto makrofinansinė pagalba ir Danijos karalystėje nukelti šį klausimą po 21-ojo. Pone Moska, mūsų pranešėja atsakinga už darybas dėl aplinkai nekenksmingų prekių ir gaminių. <clears throat> Įtrauksime šį klausimą į balsavimus. Taip pat e, septintasis darbo tvarkės klausimas komandiruotė į Valenciją ir ataskaita už ją bus svarstomas per vėlesnį posėdį ir kas nors prieštarautų šiems pakeitimams ar bendrai visai darbo tvarkiai. Niekas neprieštarauja tokiu būdu darbo atvarkę laikome patvirtintą. Antrasis darbo atvarkės klausimas yra praėjusių posėdžių protokolo tvirtinimas. Kaip įprasta, jeigu iki posėdžio pabaigos nebus pareikšta pastabų e, ir protestų dėl to po praėjusio posėdžio protokolas bus laikomas patvirtintų. Trečias klausimas pirmininko pranešimai. Pirmiausiai, kaip įprasta, noriu atkreipti dėmesį į tai, kad ir šis posėdis yra tiesiogiai transliuojamas internetu. Taigi jau dabar noriu pasisveikinti su visais mūsų žiūrovais ir klausytojais, pradant nuo Liblianos, baigiant Lisaboną, Liuneburgų ir Helsinkių. Labai džiaugiuosi, kad tiek daug turime žiūrovų šio posėdžio ir stebėtojų, tačiau nepamirškite, kad jūs visada filmuoja. Dar keli pirmininko pareiškimai, pranešimai tiksliau. Žinote, kad e, dabartinis PPO generalinis sekretorius Ponsas Asevedo 2017 rūpiučio 1 baigė savo kadenciją Ponsas Asevedo, tačiau yra pareiškęs, kad dar kartą ketina kandidatuoti į šias pareigas tiek teoriškai, tiek praktiškai tai yra įmanoma. Paskalis Lamy taip pat um, dvi kadencijas atidirbo šiame poste. Jeigu būtų pasiūlyti kiti kandidatai, jie turėtų būti e, nominuoti iki gruodžio 31 dienos ir per, tuomet per tris mėnesius laiko jie galėtų prisistatyti o galutinis sprendimas būtų priimtas 2017 gegužės 31 dieną aš apie kitus kandidatus iki šiol negirdėjau, tačiau niekada, nesakyk niekada. Taip pat dar noriu pranešti, kad la, vyko labai sėkminga kelionė ir vizitas mūsų delegacijos Argentina. Aptarsime jį, svarstydami penktą darbo tvarkės klausimą. Taip pat visi žinome, kad kitų metų gegužės mėnesį vyks Prancūzijos prezidento rinkimai. Ir nuo žaliųjų partijos savo kandidatūrą iškėlė šio parlamento narys ir žaliųjų frakcijos narys Janik Žado. Taigi, aš manau, kad e, asmeniškai aš jam noriu palinkėti sėkmės, e, taip pat ir politinė prasme, dalyvaujančiose rinkimuose. Taigi, dabar ketvirtasis darbo tvarkės klausimas. Kalbant apie teisėkuros procesus susijusius su e, gamtiniais ištekliais iš konfliktų regionų, manau, kad viskas vyksta tinkama linkme, liko tik tai keli techninio pabudžio klausimai, kuriuos reikia išspręsti. Ir e, pranešėjas linksi galvą, taigi viskas e, eina teisinga, juda teisinga linkme klausimas iš salės, kokie konfliktai dar e, liko, ar jau visi svarbiausi klausimai yra išspręsti dėl šio pranešimo. Svarbiausi klausimai yra išspręsti, dar liko tik tai išsiaiškinti pozicijas susijusias su smulkiaisiais importuotojais, kuriems būtų taikomos išimtis ir dabar reikėtų apibriežti, ką tai reiškia, kokias procentinės dalis nustatyti, kokias apimtis. Visi kiti klausimai susijęs su kriterijais, BPO gairėmis e, ir tam tikrų prievalių nustatymų, dėl jų jau yra susitarta. Helmut Šovik dar prašau. Ačiū. Manau, kad labai svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad čia pasistumėjome rimtokai į priekį, kalbant apie jį apie šį teisės aktą, ypač pabrėždami įmonių socialinę atsakomybę ir galima jų indėlį į konfliktų sprendimą vakar vakare. E, per Vokietijos televiziją buvo parodyti reportažai filmai, kuriuose ir tu pasisakei, pristatydamas atitinkamas ES taisyklės ir, ir e, turėtume, naudodami šį progą, pabrėžti, kad čia buvo žengtas ar yra žengiamas tik pirmas žingsnis ir kad turime dirbti parlamente ir toliau, turime pabrėžti tai, ką pasiekėme įveikdami tarybos tam tikrų narių pasipriešinimą, tačiau dabar komisija turėtų pamastyti ir apie būsimas privalomas taisyklės, kurias reikia pasiūlyti. Ačiū. Pirip. Ačiū pirmininkė, labas rytas kolegos. Noriu pasidalinti porą minčių, aš pritariu jūsų išsakytoms mintims. O kalbant apie problemas, kurias dar reikia išspręsti, jos nėra esminės, tai e, niuansai, jie svarbus, bet daugybė tų klausimų yra techniniai. Ir Noriu pakartoti jūsų pareiškimą. Aš kaip pranešėjas taip pat manau, kad lapkričio 22 Strasbūre galėtų įvykti galutinis e, trišalių dėrybų susitikimas, bet žinoma, iš ry, rytinėme posėdėje mes aptarsime e, dėrybų aspektus dėrybinės komandos posėdėje. E, taip pat noriu priminti, kad susitarimas, kurio pasiekėme vasarą, išlieka jo laikomasi. Ir norėčiau dar kartą pagirti Olandiją, pirmininkavusią tuo metu Europos Sąjungoje. Tai buvo mūsų partnerė. Noriu tikrai pasidžiaugti e, Niderlandų veikla ir taip pat kai ką pasakyti apie Slovakiją, kuri dabar pirmininkauja. E, ir tikiuosi, kad e, nepristiks ryšto ir užbaigsime dėrybas lapkričio 22. Ir galime tikėtis gerų rezultatų. Čia, bet iš. Ačiū, pana Vinkleriui. Jau dabar noriu padėkoti, nes e, puikiai žinome, kad proceso pradžioje buvo kėlė tam tikri konfliktai, taip pat ir parlamente, ir e, proceso eigoje mes, mūsų darybininkų komanda parlamento labai sugebėjo <clears throat> puikiai bendradarbiauti ir šis naujai parinktas teisės aktų rinkinys yra labai svarbus žingsnis pasaulio mastu, siekiant užtikrinti sąžiningą prekybą gamtiniais ištekliais ir jeigu lapkričio mėnesį šis procesas baigsis, tai tikrai galėsime parlamente džiaugtis ir didžiuoti savo pasiekimais. Antrasis trilogas dėl makrofinansinės paramos Jordanijai. Kaip puikiai žinote, atitinkamus sprendimus priėmėme neseniai komitete ir nusprendėme iš esmės pritarti komisijos pasiūlymui, tačiau paramos sumą padidinti nuo 200 iki 350 milijonų ir taip pat pasiūlėme kelis techninio pobūdžio pakeitimus. Spalio 27 dieną vyko trilogo posėdis šią temą ir jo metu pakankamai greitai tapo aišku, kad taryba jokių būdų nenorėjo paramos sumos padidinti ir mūsų darybininkų komanda turėjo tik tai dvi galimybės arba nutraukti trilogo darybas, neturint jokių vilčių, kad kas nors pasikeis, ypač atsižvelgiant į finansinės diskusijas, kurios dabar vyksta dėl biudžeto, ar paskelbti bendrą tarybos komisijos ir parlamento pareiškimą siekiant traukti į jį atitinkamą nuostatą apie tai, kad jeigu taptų akivaizdu, jog Jordanijai reikia suteikti didesnį makrofinansinę pagalbą, ta pagalba turi būti suteikta ir mes labai aršiai dėrėjomės dėl atitinkamų formuluočių ir sugebėjome pasiekti, kad tas bendrasis pareiškimas būtų e, paskelbtas e, oficialiame biletenyje kartu su abiem teisės aktų paketais ir <clears throat> tokiu būdu mes sugebėjome visuomeniai pristatyti šį klausimą ir užsitikrinti galimybę esant reikalui finansinę pagalbą, makrofinansinę pagalbą padidinti ir galėsime dabar dėl šio pasiūlymo šiandien taip pat balsuoti. Dabar penktasis darbo atvirkės klausimas, tai yra mūsų delegacijos e, kelionė praėjusią savaitę į Buenos Aires. Svarstant šį darbo atvarkės klausimą noriu pasveikinti mūsų tarpę taip pat ir Argentinos ambasados atstovus, kurie sėdi. Sveiki atvykę. Taip pat posėdėje dalyvauja, tiksliau, delegacijos, delegacija buvo sudaryta ir suorganizuotas vizitas po to, kai gegužės 11 dieną gavome tinkamus pasiūlymus dėl darybų su Merkosur šalimis spalio, kaip 2012 spalį prasidėjo darybos 2016 spalį jau pastebėjome, kad galime dėrėtis e, daug konkrečiau ir rimčiau. Ir e, supratome, kad būtų vertinga nusiųsti savo delegaciją Argentiną, siekiant stabilizuoti šalies vyriausybės pozicijas. Kaip visuomet, vizitas buvo labai puikiai parengtas. Noriu padėkoti Mercedes Alberto sekretariato atstovui. Visi susitikimai pavyko sklandžiai, logistinių problemų nekilo, taigi labai ačiū už tai, tačiau taip pat turėjome galimybę susitikti su aukšto rango politikais Mumis susitikė su užsienio reikalų ministrė ponė Loka, ekonomikos ministru Pritkė. Valandą laiko vyko intensyvios diskusijos ir pokalbiai apie ekonominės problemas. Su darbo ministru buvome susitikę ir už e, Prekybos ministerijos valstybės sekretoriumi, su kuriuo buvau susitikęs jau Briuselėje. Taigi vyko labai malonus, konstruktyvus dialogas, tačiau taip pat buvome sustikę su kolegomis parlamentarais, plėtinės visuomenės, vyriausybinių organizacijų, smegenų centrų, žemės ūkio sektoriaus atstovais, nes e, žemės ūkiui tenka labai svarbus vaidmo vykstančiose darybose, taigi galėjome susidaryti visą apriepiantį vaizdą apie tai, kaip Argentina gali įtakoti darybą su Mercosur šalimis ir kaip turėtų arba galėtų vykti tolesnės darybos su ES siekiant parengti ir pasirašyti visą apriepinti susitarimą ir ypač atsižvelgiant į dabartinę padėtį Junktinėse Amerikos valstijose tokie susitarimai iš tiesų yra labai svarbus ir siekia nustatyti bendrasis pasaulinės taisyklės. Mano vertinimu, šios delegacijos vizitas tikrai pavyko, kai kurie delegacijos nariai dalyvauja posėdėje, ponas Salba pranešėjas, ponas Fisas, ponas Šolts, ar norėtumėte ką nors pasakyti apie šios delegacijos vizitą? Ponas Salva, Visas, Fisas. Šolts, prašau. Eh, gracias, presidente, lo ha dicho usted hace tan solo. Ačiū, pirmininkė. Mes grįžome vos prieš porą dienų iš oficialaus apsilankimo Argentinoje. Tikriausiai visi sutiks, kad vizitas buvo produktyvus. Parengsime ataskaitą. Per kitą mėnesį. Bet šiandien norime su kitais komiteto nariais pasidalinti savo įspūdžiais e, po vizito. Kaip sakė pirmininkas, tai buvo intensyvus vizitas, nes per, per dvi su pusę dienos susitikome su įvairiausiais e, interesų grupių atstovais, su svarbiais pareigūnais, aptarėme dabartinį, dabartinę padėtį Argentinoje bei aspektus, kurie yra svarbus Merkosur dėrybose. Susitikome ir su pilietinės visuomenės atstovais, aptarėme kai kuriuos konkrečius klausimus. Pavyzdžiui, kalbė, kalbėjome su ūkininkų asociacijos atstovais Argentinoje, su kitų uh, interesų grupių atstovais ir aptarėme um, susitarimo galimą poveikį. Pavyzdžiui, ūkininkų lobistai išreiškia didelę paramą, o pramonininkų organizacijos atstovai išsakė atsargesnę poziciją ir sąja, kad palauks konkrečių pasiūlymų. Taip pat nagrinėjame kai kuriuos techninius aspektus susijusius su prekybos dėrybomis. Taip pat apsilankėme, aplankėme kai kuriuos ES finansuojamus projektus vykdomus Argentinoje. Suprantame, kad esame istorinės reikšmės e, etape ir norime suintensyvinti darbą visais ligmenimis. Norime aktyvesnės priekybos ir investicijų. Tai mums svarbiausias siekis ir taip pat ir mūsų partnėse Mercosur organizacijoje. Norime, kad e, tas susitarimas, dėl kurio deramės, išvystų dienos šviesą. ES jis tikrai svarbus, naudingas, kaip ir Mercosur organizacijos šalims. Manau, kad mūsų mm, ekonominės sistemos papildo vieną kitą, kaip ir gamybos struktūros, e, bet svarbiausia tai, kad su Merkosur šalimis mus sieja pamatinės vertybės ir ypač su Argentina. Mm, Argentina gali tapti strateginė ES partnerė. Ir transatlantiniai ryšiai labiau nei bet kada tampa aktualūs, kaip sakė e, pirmininkas šį rytą. Mus e, su kai kuriomis iš Merkosur šalių sieja ir ta pati kalba, ne tik bendros vertybės. Ir tikrai lieka atviros duris e, tolesniam dialogui su įvairiomis Argentinos ministerijomis, kultūros, e, išdo, gamybos. Vizito metus sužinojame, ko užsima prezidento Makrai vyriausybė. Jis dirba jau vienerius metus, parengtos struktūrinės reformos, kad Argentinoje vėl e, būtų pasiektas tvarus ekonomikos augimas, užtikrinti tam, kad, užtik, kad būtų užtikrintas geresnis turto paskirstimas ir uh, didesnis šalies konkurencingumas. E, Argentina nori e, būti lygia partnerė Europos Sąjungai. Per praėjusį dešimtmetį Argentinos e, pozicija tarptautinėje prekyboje buvo gana unikali. Jūs tikriausiai tai žinote. Ir dabar situacija palaipsniui keičiasi. Susitikome ir su opozicijos atstovais Argentinoje. Iš, išklausėme konstruktyvius jų pastebėjimus. Jie palaiko makrio, makrio e, ketinimus įgyvendinti reikalingas struktūrinės reformas. Um, Jie pareiškia, kad jie pageidautų veiksmų, ne tik žodžių, ne vien pažadų e, paremti. Ta išgirdome ir iš vyriausybės. Ir man atrodo, kad tai gana logiška, taip atrodo ir kitiems kolegoms. Vyriausybė paragino mus atšaukti kai kuriuos apribojimus biokūrui, nes jie labai pakenkia Argentinai. Tai ko vienas iš konkrečių dalykų, kuriuos galėtume padaryti ir tai pademonstruoti, kad vyriausybė gerai dirba ir, ir užsitikrintume strateginės svarbos sąjungininkę Europos Sąjungai ir taip E, nuimtume įtampos šaltinį, kuris kurį laiką juntamas santykiuose su Argentina ir priartintume Argentiną prie Europos Sąjungos, tai būtų naudinga ir Argentinos gyventojams. Kita vertus, Europos investicijų bankas daro didelės investicijas Argentinoje, tada užsima ir kitos institucijos. Uh, ir tikrai mūsų komitetas turėtų jas paremti. Bendrais brošiais manau, kad vizitas buvo tikrai vaisingas. Tai tikrai reikš, e, kad mūsų santykiai su Argentina suintensyvės. Mhm, noriu pasidžiaugti, kad, kad turėjau garbės vadovauti mūsų delegacijai Merkosiure. Noriu padėkoti de, ambasadai e, Argentinoje, taip pat sekretariato darbuotojams, įvairių politinių frakcijų atstovams, visiems už paramą, nes be, be jūsų indėlio nebūtume pasiekę tokios sėkmės. Ačiū toliau, ponas Fisas. Ačiū pirmininką, kalbėsiu trumpai, nes Pablo jau viską pasakė ir labai gerai pasakė. Noriu taip pat padėkoti sekretariatui už puikų organizacinį darbą. Taip pat padėkoti už, už vadovavimą per tas dvi dienas, kurias draugė praleidome Buenos Airėse. Ir Tai buvo tikrai naudingos dienos ne tik dėl darbo, kurį nuveikėme, bet taip pat ir dėl galimybės užmėgsti įvairiausių ryšių mums sinta komiteto nariams. E, kaip jau sakyta, makrai vyriausybė e, e, dirba labai atvirai, siekia Merkosur prekybinės sutarties. Čia reiktų paminėti, kad yra problemų santykiuose su kaimininėmis valstybėmis, yra vidinių problemų žemynė, nekalbant apie santykius su ES. Ir ne, logiška, kad pramonės sektorius išsakė konservatyvę poziciją, juos neramina ES. E, galima įteka mus neramina situacija su žemės ūkio produktais. E, ir svarbu, kaip sakė Pablo Zalba, tai, kad pradėtume priminėti konkrečius sprendimus, kurių iš mūsų laukia argentiniečiai, kad, kad e, pereitume nuo žodžių prie darbų, kad primtume konkrečius sprendimus ir taip pasistumėtume e, darybose dėl tos sutarties. Gracias, eh, Helmut. Thank you, Chair. <clears throat> I also... Ačiū, Helmutas. Ačiū, pirmininkė. Aš taip pat noriu padėkoti sekretariatui bei visiems, kurie dirbo, kur, e, kur, kur, kurie nebūtinai matomi, bet jų darbas buvo didelis. Žinau, kad nėra paprasta surenkti, sutvarkyti programą taip, kad būtų atsižvelgta visų dalyvių pageidavimus. Darbo tvarkė nuo ryto iki vėlus vakaro buvo tikrai labai tempta. E, posėdžiai suplanuoti minutėmis. Susitikome ir su vyriausybės, ir su parlamento atstovais, interesų grupė atstovais. Tačiau kartais reikia pamastyti pagalvoti apie tai, kaip pasiekti, kad diskusijos būtų gilesnės. Aš Argentinoje lankiausi pirmą kartą. Kalbame apie sutartį su Merkosur šalimis ir apie vykstančias dėrybas. Tai reiškia, kad susitikome su, vien, su vienos šalies atstovais ir čia pasidalinsiu savo įspūdžiais, kolegos gal, gal išsakys kitokią nuomonę. Argentina yra visų dėrybų su Merkosur šalimis vektorius varomoji jėga. Tai akcentavo visi partneriai, pašnekovai, su kuriais kalbėjomės, nes jie pergyvena pokyčių laikotarpį galbūt reikia pažvelgti viską giliau ir galbūt mums reikėtų susitikti su kitais, su nevyriausybinėmis organizacijomis, opozicijos partijų atstovais, kurie reiškia e, susirūpinimą dėl kai kurių dėrybų aspektų. Kitas klausimas, kuris buvo aptartas vertinant e, e, rinkimų JAV situaciją ir, ir visus susijusius aspektus ir galimas pasiekmes, turime apmastyti, kaip prekyba, prekyba atsilieps ekonominiai ir socialiniai situacijai. Ir šiame kontekste apmastyti prekybą su Merkosur šalimis ir suvokti, kad, kad e, suteikti galiojimai e, tas dėrybas vykdyti yra 20 metų, suteikti prieš 20 metų, kad kai kas jau pasikeitė, kad mūsų patirtis ES yra kitokia, tikriausiai tą patį galima pasakyti ir apie partnerius Merkosur regione. Aš siūlyčiau mums e, laikytis mūsų uh, reikalavimų, reikia skaidrių e, dėrybų, dėrybų e, e, struktūrų, turime viešai paskelbti dėrybinius ir galiojimus. Ir tai ir toliau Tai, tai turime pasiūlyti parlamentui. Čia noriu paminėti dar kitus susijusius um, klausimus. Pavyzdžiui, Volkswagen atstovai E, ap, ap, apibendrino uh, iššūkius, kurie laukia Argentinos pramonės artimiausių laikotarpių. E, čia norėčiau paminėti, kokie, kokie šansai uh, konkurentams iš Europos yra patekti į Argentinos rinkas. Taip pat turime reikia kalbėti apie naujus patekimo rinką kelius ir reikia perinamojo laikotarpio, nes Argentina neprisitaikys per vieną dieną ir, ir nebus pajėgi lygiai konkuruoti su ES prekiamis. Ir čia remiuosi savo sukauptą patirtimi. E, norėčiau pakalbėti apie žemės ūkio e, verslą, žemės ūkio sektorių Argentinoje šis sektorius tikrai bus iššūkiu e, žemės ūkio gamintojams Europoje, ypač smulkiems ir vidutiniams gamintojams. Turime nepamiršti ir mm, tvaraus vystimosi skyriaus, tai tai ES visada akcentuoja lygia greta ir E, nepamiršti pesticidų GMO ir jų pražutingo poveikio žmonių sveikatai ir, ir to, kaip tai, pavyzdžiui, kokia yra situacija Patagonijoje kalb, ir, ir, ir, ir kokie produktai mus pasieks Europos Sąjungoje. Ir aš noriu taip pat pasakyti, kad Mes kalb, kalbamės ir su Merkosių delegacija. Ir noriu pasakyti, kad mūsų frakcijai, mano frakcijai ypač daug problemų kelia toks spartus sprendimas dėl kai kurių uh, fondų lėšų panaudojimo. Yra sudėtingų situacijų, yra sudėtingų situacijų kai kuriais klausimais ir mes tikrai turime labai atidžiai, labai kruopšiai vertinti visus ekonominius ir socialinius aspektus. Mes e, e, suorganizavome taip pat sustikimą su Salafranka ir per dvi dienas turėjome galimybę stebėti dabar Argentinoje vykstančius pokyčius. Galėjom konstatuoti, kad egzistuoja pakankamai yra didelė politinė valia tiek tarp Argentinos politikų, tiek e, ekonominėse sluoksniuose apibriežti, nustatyti atitinkamus terminus, per kuriuos turi būti susitarta su Europos Sąjunga e, ir visame Merko Sūro regione dėl savo dydžio Argentina ir dėl savo svarbos užima lyderės pozicijas, e, apie tai jau buvo kalbėta. <clears throat> ir kartu su Urugvajos ir Paragvajos vyriausybėmis yra trys lyderiaujančios šalis. Kalbant apie sunkumus, su kuriais susidurime dėrėdamėsi dėl šio susitarimo, tai sunkumų patiriama abiejose pusėse, pirmiausiai dėl Argentinos žemės ūkio, tačiau taip pat manau, kad visas Merkosūro regionas e, svarsto labai rimtai klausimus susijusius su viešaisiais pirkimais, pramonės padėtimi ir kitais sektoriais. Nepaisant to, galime konstatuoti, kaip teisingai pastebėjo kolegos, kad Prancūzijos vyriausybė yra nusiteikusi šis kliūtis įveikti ir e, nustatyti <clears throat> tinkamas terminus, per kurios turėtų darybos pasibaigti. Kalbant apie geografinės kilmės nuorodas, tai mums yra opi tema, ypač žemės ūkiui. Ir šioje srityje mes galėjome tik konstatuoti, kad egzistuoja pasirengimas pripažinti geografinės kilmės nuorodas, o tie pakankamai ilgi pasiūlyti terminai 15 metų, per kuriuos turi būti užtikrintas visapu, užtikrinta visapusiška rinkos prieiga, taip pat iš mūsų pusės panašu, kad bus priimti. Daugumą klausimų jau buvo apsvarstyti tai ir temų anksčiau kalbėjusių kolegų pasisakymuose, tačiau aš norėčiau dar kartą pabrėžti strateginę šios prekybos sutarties svarbą. Šiandien ryte, kai esame galbūt šiek tiek pavargę po vakaro vakaro praleisto prie televizoriaus ekranų stebint JAV prezidento rinkimų eigą ir rezultatus, aš vis tik tai matau, manau, kad turėtume energingai pritarti šiam susitarimui, ieškoti kompromisų ir stengtis, kaip minėta, kuo greičiau užsitikrinti Europos sąjungai prieigą prie rinkos to regiono, kuris kultūriniu, istoriniu ir kitais požiūriais mums yra labai artimas. Viskas zostało. O Seinfeld. No, viskas buvo pasakyta. Tačiau atvirai kalbant e, po šios nakties ir e, rinkimų jungtinėse valstijose nelabai daug teigiamų minčių turiu ir nenorėjau pasisakyti. Tačiau vis tik tai, kadangi žodį gavau, tai pasakysiu, kad ta išvyka delegacijos vizitas buvo labai puikiai suorganizuotas, tuo esu labai patenkintas, kaip ir esu patenkintas visais vykusiais susitikimais, kurių metu pasitvirtino mūsų <clears throat> anksčiau jau išgirsti dabartinės vyriausybės e, Argentinos planai, jie yra tikrai fantastiški, jeigu būtų įgyvendinti, tai esu tikras, kad Argentina puikia stipri šalis Pietų Amerikoje užsitikrintų savo labai neblogą ateitį, tačiau tas optimizmas, kurio trykšta mano kolegos, man nėra visiškai priimtinas, tačiau atsižvelgiant į e, rinkimų JAF rezultatus, mano optimizmo lygis dar labiau sumažėjo, kalbant apie žmonių priimamus racionalius sprendimus. Taigi nepamirškime, kad kitais metais Argentinoje vyks rinkimai ir dabar puikiai veikianti, turinti puikių planų ateičiai vyriausybė. <clears throat> Šiuo metu neturi daugumos palaikymo, neaišku, kaip bus rytoj, taigi tie susitarimai, dėl, apie kuriuos mes kalbame, yra susiję su tam tikromis e, abejonėmis, tačiau vis, vis tik tai vilties visiškai laidoti nenorėčiau, tačiau kokia stipri e, yra šiuo metu negaliu pasakyti. Taigi jūs esate visiškai teisus, mūsų laukia dar rimti iššūkiai, tačiau tokio susitarimo strateginė svarba ir reikšmė, ypač atsižvelgiant į JAF rinkimų rezultatus, neturėtų būti nuvertinama, menkinama. Manau, kad mes ir toliau aktyviai dalyvausime šiame procese. Labai ačiū. Baigiame svarstyti šį darbo atvarkės klausimą. Dabar svarstysime šeštąjį darbo atvarkės klausimą. <clears throat> Ten pagrindinė tema yra susirašinėjimas tarp Brazilijos ir ES dėl PPO taisyklių kurios yra taikomos Europos, Kroatijos narystiai Europos Sąjungoje. Ši procedūra dar nėra baigta, tarybai dar prireikė šiek tiek laiko, kad viską patikrintų ir išsiaiškintų, tačiau daugiau informacijos mums suteiks nuolatinis pranešėjas ponas Zalba, kuris yra atsakingas už Merkosūro regioną. Ačiū pirmininkė, mėry kolegos. Tai pranešimas dėl e, susitarimų su trečiosiamis šalėmis koregavimo. E, kalbame apie 24 e, e, GAT susitarimo straipsnio šeštą dalį. Ir tas panešimas, kurį svarstysime parlamente, siekia <coughs> reikia papildomo protokolo, kuriuo pagrindu galėtume atlikti reikalingus pertvarkimus e, pagal PPO susitarimus. Nes mums reikia e, atitinkamai pakoreguoti tarifus laikantis Muitų sąjungos nuostatų. Komisija parengė pasiūlymą ir jį bando atlikti reikalingas korekcijas, kurios būtų priimtinos visoms susijusioms šalims, čia kalbu apie numatomą kompensaciją, nes e, bus mažinami tarifai. Brazilijos atžvilgių norime atlikti viskas, viską, kas numatyta PPO nuostatose ir numatyti kompensacinį mechanizmą pagal dabar galiojančią, galiojančią muitų sistemą. Kaip ir ankstesniais atvejais, susijusiais su kitais mūsų partneriais, kai kurie sektoriai labiau pajustų sprendimų poveikį nei kiti. Noriu pasidžiaugti tuo, kad šiandien čia yra prekybos ir žemės ūkio sekre, e, direktorato atstovai, su kuriais keisimės nuomonėmis ir būtų gerai, jeigu jie detaliai paaiškintų, kaip jie apskaičiuoja nuolaidas kurias būtina numatyti pagal PPO taisyklės, pavyzdžiui, cukraus gamybos sektoriuje, vištienos sektoriuje. Su mumis jau susisiekė tų interesų grupė atstovai ir, ir teigia, kad juos ypač domina komisijos komentarai šiu, šiais klausimais. Būtų naudinga parengti pranešimą, kuriame rekomenduotume pritarti šiam susitarimui kai tik tai sulauksime oficialios dokumento kopijos. Ačiū. Labai ačiū, dabar suteiksiu žodį šešėliniams pranešėms, pirmasis panas Dantį. Ačiū, pirmininkė. Pranešėjas e, pristatė labai aiškę e, situaciją, apie kokį susitarimą eina kalba. Didžiausių sunkumų iš, ir nesutarimų iškils, bandant patvirtinti labai žemus muito mokesčius šešiems metams ir, ir didelę cukraus kvotą Brazilijai, e, cuk, cukranendrių kvotą pe, perdirbimo tikslais. E, septynerius metus galios 11 eurų kvota, o paskui grįšime nuo 8 metų e, grįšime prie 80 eurų kvotos ir kalba eina apie 70 tūkstančių tonų. Norėčiau sužinoti, kokį numatomą poveikį tai turės kvotoms, kurias e, Brazilija eksportavo į Kroatiją iki to laiko. Norėčiau žinoti, kaip, kaip, kaip palyginti tą kiekį 78 tūkstančius tonų. Būtų gerai, jei komisija aiškiai pristatytų situaciją ir apimtis. E, 78 tūkstančiai tonų keletą metų ir palygintų tą kiekį su Brazilijos anksčiau į, į Kroatiją įvežtais kiekis. Ačiū, ponas Zahradil. Trumpai. Tai prastinė procedūra, tą patį e, ją taikėme ir ankstesniais e, ES plėtros atvejais reikėjo at, at, atlikti reikalingus pakeitimus, tai yra įprastinė procedūra ir mūsų frakcija palaiko tuos visus reikalingus žingsnius reikia išsiaiškinti, kokius produktus tai apima ir išsiaiškinti, ar nėra kontroversijų, ar jokių prieštaringų aspektų ir galbūt pakeisti kažką ir, ir išsiaiškinti, ar reikia tolesnių diskusijų, bet mums šiaip viskas yra priimta. Frau Čaracinova.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 stebime, matome pastaruoju metu, kad Brazilija vėl griebėsi liberalizacijos. Taip, imasi protekcionistinių priemonių. Brazilija pritaikė priekybą ribojančias priemonės įvairiose pramonės sektoriuose, todėl norėčiau paraginti komisiją toliau daryti spaudim, spaudimą Brazilijai šiuo požiūriu ir norėčiau dar pakomentuoti vykusias diskusijas dėl e, darybų su Merkosur šalimis. Turime paspartinti tą procesą ir, e, ir, ir tą klausimą taip kelti darybose su Brazilija. Helmutui. Ja, danke. Äh, auch ich möchte darauf hinweisen. Erstmal danke an. Ačiū. Aš äh, Manau, kad šis klausimas taip pat turi būti vertinamas sudėtingų Europos ir Merkosūro tarpusavio santykių kontekste. Tam tikras problemos čia buvo minimos ir e, mūsų pozicijos šio klausimu yra visiškai skirtingos <clears throat> ir turime dėl jų susitarti į Kroatiją importuojamas cukrus e, iš e, Brazilijos yra susijęs su e, tuo, kad Europos Sąjunga dabar atlieka kitokį vaidmenį Kroatijos cukraus rinkoje. Tačiau pirmiausia, mes turime nepamiršti socialinių standartų ir būtent toliau diskutuodami šią temą turėtume aiškiai suvokti, ką atitinkamos dėrybos reiškia Brazilijos gamintojams, <clears throat> kokį poveikį gali daryti aplinkosauginiams standartams jų išlaikymui ir taip pat Brazilijoje tiek pas mus, aš manau, kad kartu su pranešėju mes ir toliau turime labai glaudžiai bendradarbiauti bei komisiją apie tai, kaip e, išspręsti šį pakankamai sudėtingą iššūkį. Pone Began dabar. Noi, eh, Pane Begin, ačiū kolegos ir taip pat atsiprašau už tai, kad pavėlavau į šios dienos posėdį. Aš atstovauju penkių žvaigždžių judėjimą ir turiu pasakyti, kad kalbant apie šios klausimus, e, nelabai ką galėsiu pasakyti, nes šiandieną nėra kolegų atsakingų šiai sritį. Ačiū dabar žodis komisijai, prašau. Ponas Gina. Ne vis dėlto ponas Betsvildas. Ačiū, ponė pirmininkė. Labas rytas, gerbiami parlamento nariai, aš esu Džonas Betfiltas, esu e, pasaulio prekybos organizacijos klausimų skyriaus komisijoje vadovas ir taip pat buvau pagrindinis dėrybininkas, kuris dėrėjusi dėl šio sutarties projekto. Galiu tik pritarti tam, ką sakė pranešėjas, apibūdinė situacija, tai yra trečiasis susitarimo projektas pateiktas jūsų komitetui e, ir tai yra e, pagal GAT susitarimo 24 straipsnio 6 dalį daroma e, po Kroatijos įstojimo į Europos Sąjungą. Ir kalbant apie tos teisinius įsipareigojimus, jie yra tokie. Svarbu užtikrinti, kad rinkos prieigos sąlygos Europos Sąjungoje, kuri išaugo, atitiktų tas sąlygas, kurios buvo, kai ES buvo mažiau valstybių narių. Ir tai yra pagrindinis sutarties elementas. Reikia užtikrinti, kad Kroatijos įstojimas nepablogintų um, prieigos prie ES rinkos pagal PPO taisyklės. Kalbant apie tuos produktus, dėl kurių deramasi, Dažniausiai tai yra tie produktai, kuriems Kroatijoje buvo taikomi žemesni e, tarifai, o dabar Kroatija įstojus Europos Sąjungoje, jie jau turi vadovautis nustatytais ES tarifais. Ir jeigu auga tarifai po stojimo, tada reikia dėrėti su pagrindiniais e, tiekėjais ir reikės dėrėtis dėl, tos, dėl tų kompensacijos mechanizmų. O kalbant apie Braziliją, Brazilija buvo pagrindinė dviejų produktų tiekėja. Ir e, apie juos yra kalbama šio susitarimo projekte, tai yra e, cukrus ir paukštiena, turiuomenyje vištieną ir kalakutieną. Ir abiems šiais atvejais Mm, Kroatijoje taikyti tarifai buvo žemesni nei ES nustatytieji, todėl reikėjo užtikrinti kompensavimo mechanizmo veikimą. Kalbant apie paukštieną, Kroatijos tarifas buvo daug žemesnis nei ES. Ir kalbant apie ES tarifą, praktiškai e, neįmanomų daro jis importą į ES. Ir todėl reikėjo e, užtikrinti, kad Kroatijai būtų tinkamai kompensuota ir buvo įvertintas trijų metų laikotarpis iki stojimo, buvo įvertinti konkretus skaičiai, apimtis. Ir tai būtų apie 6,5 tūkstančio tonų e, paukštienos ir pusantro tūkstančio tonų kalakutienos. Tad e, buvo parengta tokia tarifinė kvota. Taip, kalbant apie Kroatiją, importuoti galima kiek tik nori, iki tol jį buvo galima, tačiau dabar yra nustatytas tam tikras limitas ir sugebėjome nusidėrėti. Dabar vietoj 6,5 tonų yra apie 4,5 tonų, kalbant apie paukštieną. Ir mm, kalakutienos atveju iki 610 tonų. Ir Tai yra gana tokie riboti gaminių kiekiai, lyginant su visa ES produkcijos apimtimi. Ir manau, kad tai didžiulės įtakos ES rinkai nedarys. O kalbant apie cukrų, čia situacija buvo šiek tiek labiau komplikuota. Kroatija, kaip jau minėjau, turėjo tą žemesnį tarifą lyginant su ES tarifu. Be to, Kroatija autonomiškai taikė dar žemesnį tarifą, septyneri metai iki stojimo. Ir tai visada yra leisna, kalbant apie PPO taisyklės, ir Kroatija būtent tai ir darė. Tai buvo tokia gana sudėtinga, unikali situacija ir tiesą pasakius, niekada su tokia situacija anksčiau dar nebuvome susidūrę. Tačiau bandėme pritaikyti tas pačias taisyklės, žiūrėjome, kokie buvo importo mastai Kroatijoje prieš stojimą ir čia taip pat reikėjo užtikrinti kompensavimą. Čia buvo suskaičiuota 114 tūkstančių tonų. Toks kiekis e, suskaičiuotas per laikotarpį iki stojimo ir už jį dabar reikės kompensuoti. 78 tūkstančiai tonų skirta Brazilijai, 36 tūkstančiai tonų yra, e, yra atviros, e, tai yra, gali, gali bet kuri šalis importuoti. Tad įvertiname situaciją Kroatijoje prieš stojimą ir po stojimo. 114 tūkstančių tonų cukraus e, tikrai yra nemažas kiekis, todėl dėrybos buvo nelengvas. Ir galiausiai pasiekime tokį susitarimą, kuris e, tikrai atspindi PPO e, taisyklės dėl kompensavimo ir mes tikrai mm, nenumatėme didesnės kompensacijos negu numatyta pagal PPO taisyklės. Dar vienas iš klausimų, kurį turėjome išspręsti, buvo tai, mm, Jau Kroatija pati autonomiškai septyneri metai iki stojimo taikė labai e, žemą tarifą. Ir buvo nuspręsta, kad septyneri metai po įstojimo bus taikomas uh, panašus mažesnis uh, laikinas tarifas. Tad šešeri metai bus žemas tarifas taikomas, tada dar vieneri metai šiek tiek didesnis, o po to jis jau bus įprastinis tarifas. Taip, tai nėra įprasta situacija, tačiau su uh, panašia padėtimi dar nebuvome susidūrę, kalbant apie šias konkrečias dėrybas. Ir derantis dėl šio konkretaus aspekto, svarbiausia buvo užtikrinti, kad kiekiai išliktų tokie, kokius ir norėjome matyti, Brazilijos pirminis pasiūlymas buvo 320 tūkstančių tonų. Tačiau mes norėjome, kad kiekis būtų mažesnis ir norėjome to laikino žemesnio tarifo gana trumpą laikotarpį. Tai buvo svarbiausia šių dėrybų dalis. Tad, gerbiamas pirmininkė, tikiuosi, kad pavyko išdėstyti tikrai sudėtingų dėrybų svarbiausius punktus. Jeigu turėsite kažkokių papildomų klausimų, mielai juos atsakysiu. Ačiū labai. O dabar žodis pranešėjui. Ačiū labai, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti ir komisijai už tokius išsamius paaiškinimus. Taip pat esu dėkingas ir kolegoms, kurie taip pat teisingai minėjo, kad tai yra gana įprastas procesas, tačiau tikiuosi, kad e, bendradarbiavimas, sėkmingas bendradarbiavimas pasieks mums pasiekti gerų rezultatų. Ačiū. Labai ačiū. Šeši pranešėjas parengs pranešimo projektą ir po to jo pagrindu mes tęsime savo diskusijas. Baigiame svarstyti šeštąjį darbo tvarkės klausimą. Kaip jau anksčiau minėtas, septintasis yra nukeltas, dabar svarstysime aštuntąjį. Jo tema yra lygmedžių lėjus ir atų gražų miškų naikinimas. yra rengiama nuomonė pranešimui, kuris savo ruoštų rengiamas aplinkos komitete. Sižvelgiant į tai, kad ES yra antra pagal dydį pasaulyje alyvpalmių aliejaus importuotoja 7,5 milijono tonų per metus importuoja, taigi ši tema yra glaudžiai susijusi taip pat ir su prekybos politika yra pasirašyti atitinkami prekybos susitarimai su šalimis, kurie apriepia taip pat ir aspektus susijusius su tvarumo e, užtikrinimu. Taigi dabar žodis poniai Began mūsų pranešėjai. Ačiū, ponė pirmininkė, kolegos. Kaip visi žinote, alyvpalmių aliejus e, yra gaminys, kuris susilaukia labai daug dėmesio iš visų Europos piliečių. Todėl manau, kad yra labai svarbu pasverti visas grėsmės susijusias su poveikiu sveikatai, aplinkai Ir iš tiesų turime konstatuoti, kad kol kas e, nedaug turime informacijos apie e, šio kengsmingo gaminio komercinius, prekybinius aspektus ir naudojimo aspektus. Labiau įsigilinus į temą matome, <clears throat> kad 40 procentų visos e, e, aliejaus rinkos tenka alyvpalmių aliejui. Didžiausia gamintoja yra Malazija ir Indonezija. Jie, jose pagaminama nuo 85 iki 90 procentų alyvpalmių aliejaus. Dauguma maisto gamintojų dėl rinkodaros priežasčių mažina alyvpalmių alyvpalmio aliejaus naudojimą, tačiau dauguma nežino, kad jis naudojamas taip pat ir dizelino, kitų kūro rūšių gamybai. Ir ta dalis didėja kūro gamyboje taip pat ir dėl to, kad keliami vis griežtesni reikalavimai e, alyvpalmių aliejaus naudojimui maisto produktuose, tačiau uh, uh, Dar viena problema yra atogražų miškų naikinimas susijęs su, su šiolėjaus gamyba. ES yra vienas didžiausių, antra pagal dydį importuotoje pasaulyje, e, importuojanti 7,5 milijono tonų per metus, todėl mes galime įtakoti ir gamybos bei priekybos alyvpalmių aliejumi taisyklės, kurias mes norime nustatyti tokias, kad jos neskatintų netvaraus importo. Todėl būsimas susitarimas prekybos tarp Indonezijos ir Europos Sąjungos neturėtų apreipti alyvpalmių aliejaus, kuriam būtų taikomi nuliniai muitų mokesčiai Ir reikia nepamiršti taip pat ir e, alyvpalmelėjos naudojimo kūro gamybą. Taigi tikiuosi, kad išsamei pristačiau jums savo argumentus ir tikiuosi, kad galtinis rezultatas, e, tiks, tiksliau šis pasiūlymas sulauks pakankamai platos pritarimo, nes klausimas iš tiesų yra labai svarbus. Ponas Rinkleris dabar kalbės. Ačiū pirmininkė. Gerbiamas pirmininkė, ačiū už suteiktą žodį, dėkoju ir pranešėjui. Ir man atrodo, svarbus e, čia yra vienas dalykas, tai yra poveikis vietos bendruomenėms ir aplinkai. Čia reikia siekti balanso ir man atrodo, kad labai svarbu atsižvelgti į tai, jog būtina suderinti ekonominę pažangą, darbo vietų kūrimą Taip pat derinti viską reikia su socialiniais, aplinkosauginiais aspektais. Manau, kad dar vienas iš būdų judėti į priekį būtų ta sertifikavimo schema. Ji jau egzistuoja, yra speciali mm, sertifikuoto alitpalmio aliejaus schema, kuri yra naudojama. Ir man atrodo, kad mes jau turime visai neblogos patirties kalbant apie tai, kaip reikia spręsti tokius plėtros, socialinius, bendruomenių klausimus, taip pat ekonominius klausimus. Juk ES yra ekonominis ir prekybos blokas. Į tai reikės išvelgti, reikia nepamiršti to, kad svarbiausias dalykas tai yra rasti pusiausvyrą. Ačiū ir laukiu galutinio nuomonės projekto. Ponas Adil, prašau. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Aš pasisakau pono Kamalio vardu, jis yra šešėlinis pranešėjas, atstovaujantis AKR frakciją, tačiau dėja jis negalėjo dalyvauti mūsų posėdėje. Jis taip pat um, yra pranešėjas regintis e, pranešimą dėl ES ir Malazijos laisvosios prekybos susitarimo. Tad uh, jis neblogai išmano alyvpalmių aliejus klausimus. Uh, E, su tuo susijusius pažeidimus ir taip toliau. Ir šiandieną jo žinia yra tokia. Jis norėjo paminėti, kad svarbi yra e, tvari e, šios prekės gamyba, tvarus alyvpalmių auginimas. Ir kolega taip pat norėjo perduoti, kad EKR palaiko apalio stalo dėrybų tikslus tačiau nemažiau, nemažiau svarbu kalbėti apie tvarę plėtrą ir e, iškelti reikėtų tris svarbius punktus. Visų pirma, kiekiai ir tvarumas susijęs su um, tinkamai auginamu alipalmiu aliejumi. aliejumi Čia svarbus yra ir ne maisto prekių sektorius. Juk e, alyvpalmių aliejus yra naudojamas ir kosmetikoje, namų ūkio priežiūros priemonėse. Todėl reikėtų e, numatyti e, ir specialų gaminių žymėjimą. Kitas dalykas, daugiau dėmesio reikėtų skirti tiekimo grandiniai ir sertifikuotiems gaminiams. Deja, ne visi tiekimo grandinės modeliai yra tinkamai išsivystę. Yra ir, speci e, yra ir specialus ženklinimas, kuris numato galimybę maišyti aliejus. Dar vienas dalykas, daugiau dėmesio reikėtų skirti um, smulkiesiems E, žaidėjams e, tiekimo grandyje ir daugumai jų tiesiog neįkandama yra tie specialūs sertifikavimo procesai ir taip tokie e, smulkieji augintojai yra tiesiog išstumiami iš rinkos. Dar keletą žodžių dėl ES ir Malazijos laisvosios prekybos susitarimo. Manau, kad tokio pabudžio diskusijos tik dar kartą įrodo, jog procesą būtina e, tęsti. Ir į šį susitarimą reikėtų įtraukti specialų skyrių apie um, tvarę plėtrą, tvarius išteklius ir užtikrinti, kad e, suintensyvėjusi prekyba nedarytų žalos saugomoms teritorijoms. Ačiū. Dėkoju pono Kamalio vardu. Ačiū visiems, ponas Šusta, prašau. Kadangi šešėlė pranešėja ponė Gras van der Leins negali dalyvauti posėdėje, manęs paprašė perskaityti savo poziciją. Pana pirmininkė, mėly kolegos, alyvpalmių aliejus naudojamas visur maiste, kosmetikoje, valymo produktuose tai yra tarptautinių koncernų <clears throat> didžiulio pelno šaltinis, tuo pačiu metu naikinantis e, smulkiųjų gamintojų ir ūkininkų e, gyvenimus. 66 milijonai tonų per metus alyvpalmių aliejaus yra pagaminama visame pasaulyje, tai yra daugiausiai lyginant su kitomis aliejaus rūšiamis, todėl Pietričio Azijoje, <clears throat> Latino Amerikoje, kitose regionuose miškai yra kertami tam, kad būtų atsirastų daugiau vietos mm, alyvpalmėms, jų plantacijoms, todėl didėja šiltumo efektų dujų išmetimas į aplinką Indonezijoje dėl alyvpalmių pramonės plėtros kilo daugiau nei 700 <clears throat> tūkstančių įvairių konfliktų ir kiekvieną dieną tokie incidentai vyksta ir kartojasi. Ypač nuo jų kenčia tvarios, tvarus ekologiniai ūkiai, ką turėtume daryti, turėtume remti susirūpinusias šalis, pasirašydami atitinkamus susitarimus prekybos, įtraukti į juos atskirus skyrius dėl žmogaus teisų, aplinkosaugos ir tvaraus vystimosi bei biologinės įvairovės užsaugojimo. Pat turime kovoti už griežtas priemonės skirtas kovoti su atogražų miškų naikinimu bei prievartiniu darbu, taip pat prieš vaikų išnaudojimą bei darbuotojų išnaudojimą turime skatinti įmonės daugiau dėmesio kreipti į būtinybę užtikrinti, kad alyvpalmių pramonė <clears throat> būtų socialiai atsakinga ir alyvpalmių aliejus būtų gaminamas vadovaujantis etikos principais. Galiausiai įmonės visose alyvpalmių gamybos etapuose privalo įsipareigoti, kad gamyba mm, būtų tvari ir nekenktų biologiniai įvairoviai ir taip pat būtų sudaromos e, sąžiningos darbo sąlygos, užkirtamas kelias, nenaudojamas vaikų ir priverstinis darbas. Ačiū dabar. Pone. Pone Harantsova, ačiū pirmininkė. Aš irgi noriu padėkoti pranešėjai už įžanginį pasisakymą ir pirminės mintis šiuo svarbiu ir politiškai opiu klausimu. Alyvmedžių gamybos e, išplėtimas sukėlė atogražų miškų naikinimą. Tai viena didžiausių mūsų planetos ekologinių problemų. E, prieš 30 metų e, alyvpalmių plantacijos užėmė 100 1500 tūkstančių metrų, o dabar e, jų e, prisodinta tūkstantį kartų didesnėje teritorijoje. Sunkiau kovoti su CO2 išlakomis ir su klimato kaita. Alyvpalmių aliejaus gamyba taip pat e, reiškia aplinkos tolesnį niokojimą. No, no, gamybos procese užteršiamas vanduo e, ir tai kenkia ir žmonių, <clears throat> ir gyvūnų sveikatai. Todėl atsižvelgiant į visus šiuos faktus, manau, turime aiškiai pasakyti, išreikšti savo prekybinėms partneriams šį, šį pagristą susirūpinimą ir dėl alikpalmių naudojimo maisto ir ne maisto produktuose. E, Tai nereiškia, kad tos to aliejaus naudojimas turi būti visiškai nutrauktas, tačiau tai turi vykti atsakingai ir e, reikalinga atitinkama kontrolė. Reikėtų e, įvesti sertifikavimo sistemą, tai būtų vienas iš būdų spręsti šį klausimą. Taip pat reikėtų pamastyti, kaip geriau informuoti vartotojus apie alyvpalmių naudojimą. E, susipažinsiu su pranešimu ir dalyvausiu tolesnėse šešėlinių pranešėjų diskusijose dėl šio pranešimo. Guė Helmutas. Ačiū, pirmininkė. Mūsų šešėlinio pranešėjo taip pat nėra. Šešėlinės pranešėjos, ji paprašė manęs perskaityti GUE frakcijos poziciją. Šią labai svarbę temą. Bendrais brožais jį pritarė pranešėjos išsakytai pozicijai E, dėl alyvpalmio aliejaus ir atogražų miškų naikinimo. Šiandienos pasaulyje alyvpalmių aliejus draugės su kitais e, svarbiais e, produktais yra svarbiausias prisėdantis prie e, atogražų miškų naikinimo, tai svarbi Indonezijos ir Malazijos e, E, prekė. Indonezijoje 75 procentai miškų iškertama lyfpalmių aliejaus gauginimo tikslais, taip, taip pat ir Borneo saloje. Ši prekė tai svarbiausia, svarbiausias veiksnys, e, e, dėl kurio vietos bendruomenės išstumiamos iš savo tradiciškai gyvenamų vietų Dažnai tai daroma e, gr grasinimu, pasitelkiant grasinimus. Taip pat norėčiau atkreipti tai, dėmesį į tai, kad alyvpalmių e, gamybos pramonės atstovai e, kaltinami neteisėta veikla šioje pramonės srityje dirba daug vaikų tiekimo ir gamybos grandinės e, šio produkto yra didžiųjų e, įmonių pelno šaltinis. Manome, kad, ši, kad ši, e, tai reiškia, kad reikia pasipriešinti neteisėtam alyvpalmių aliejaus gaminimui. Taip pat reiktų akcentuoti kad reikia kovoti su miškų naikinimu, e, priešintis tiems, nedirbti su tais eksportuotojais, kurie naikina vietos bendruomenės ir eksportuoja šį aliejų. Reik, Taip pat reiktų e, akcentuoti, kad e, galiojantis kriterijai šioje gamybos ir tai yra pažeidinėjami. Reiktų ypač akcentuoti sertifikavimo kriterijų, reikalauti jo įgyvendinimo. Uh, ir pa, e, paraginti komisiją parengti daugia šalės sertifikavimo sistemą. Be to, e, didieji šios pramonės, šalia didžiųjų šios e, produkto gamintojų šiame sektorėje dirba ir, ir vidutinio dydžio e, įmonių, tačiau E, padaryta daug pažeidimų šioje srityje visame pasaulyje. Todėl mums reikia plataus masto įsipareigojimų, tokių pačių kaip ir e, galiojantis dėl konfliktų zonose kasamų naug, išgaunamų naudingųjų iškasenų. Būtina kovoti su miškų naikinimu. Taip pat reikia e, parengti papildomus susitarimus ir E, parengti galimybę sudaryti laisvanoriškus e, susitarimus, e, kaip ir tokius, kurie galioja dėl medienos gamybos. Galiausiai komisija turėtų e, gairias dėl e, miškų naikinimo kaštų. Ir akcentuoti sertifikavimo sistemų dėgymą. Taip pat noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad jūs kaip vartotojai galite perskaityti, kas yra ant prekybos centre parduodamo gaminio etiketės ir išsiaiškinti, ką perkate. Kiekvienas gamintojas, kiekvienas vartotojas gali vartoti mažiau alyvpalmių aliejaus, rinkdamasis produktus, kuriuose jo nėra. Žodis komisijos vardu ponui Stilstrai. Jums leidus. Norėčiau suteikti žodį kolegai Bazil iš prekybos direktoratų ir paskui aš papildysiu jo pasisakymą. Ačiū, labas rytas. kalbant apie veiksmus alyvpalmių aliejaus rytyje, komisija žino apie šio aliejaus gamybos ir miškų naikinimo sąsajas. Ir norime priminti komitetui apie uh, jam puikiai žinomą nediskriminavimo principą. Ir nors šis aliejus kai kuriuose pasaulio šalise siejamas su miškų naikinimu, kitose pasaulio, pasaulio regionuose kitokių uh, prekių gamyba siejamas su miškų naikinimu. Kodėlgi mes kalbame būtent apie šią prekę? Manau, kad reiktų į tai įsigilinti. Taip pat reikia labai tiksliai naudoti labai tikslius terminus, nes tvariai gaminamas alyvkalnio aliejus reiškia skirtingus dalykus skirtingiems žmonėms. Svarbiausia e, dalykas e, tai, kad alyvpalmių giraitės sodinamos ten, kur anksčiau buvo miškai. Tačiau jeigu taikome e, tvaraus, tvarios plėtros apibriežti, E, tai, tai nėra automatiškai aišku. Būtent tas, tos sąsajos nėra tokios akivaizdžios. E, kalbant apie biokūrą, reikia peržiūrėti atsinaujinančio energijos šaltinių direktyvą ar ten galiojančias nuostatas. Alifpalmių aliejus naudojamas biodizelino gamybai turi atitikti tam tikrus kriterijus. Vienas iš tų kriterijų tai kad giraidės nebūtų sodinamos neseniai e, iškirstose teritorijose. Taip pat reikia atsižvelgti į laisvanoriškas iniciatyvas, pavyzdžiui, vartotojų prekių forumo iniciatyvą, e, nes jis įtikinių daugybę pasaulio stambiųjų gamintojų įsipareigoti nenaudoti alyvpalmių aliejus. Ir viena iš priemonių, kuri da, dar ši, atsiradusi šiame sektorėje, tai EBPO neseniai parengtos gairės galiojančios tokioms tieks produktas. O dėl laisvos priekybos sutarčių norėčiau pasakyti, kad laisvos priekybos sutartis su Malazija ir vykstančios dėrybos dėl tokios sutarties su Indonezija yra aktualios šiame kontekste. Žinoma, į šias laisvos prekybos sutartis įtraukėme skyrių mm. apie tvarę plėtotę. Rengėmės e, darybose su Indonezija kelti šį klausimą, kalbėti ne tik apie alyvpalmių aliejų, bet aplamai apie bioįvairovės išsaugojimą ir darbo teisų užtikrinimą, jų akcentavimą susitarimuose, bet kaip žinote, kol kas e, susitarimo rengimas yra dar tik tai pirminiuose etapuose. Noriu pridurti porą dalykų. Visų pirma, dėl miškų naikinimo. Kai kas iš jūsų labai teisingai e, pastebėjo, kokį darbą nuveikėme pastarosius 10-12 metų, dirbdami pagal FLEGD iniciatyvą. Mm, mums pavyko pasiekti nemažos sėkmės, kovojant su nelegaliu miškų kirtimu, rengiamės ir toliau investuoti į šią sritį, bet nelegalus miškų kirtimas yra tik tai vienas, vienas diskusijų dėl miškų naikinimo aspektas. Tai apie tai kalbama ir septintojo aplinkos veiksmų programoje. Ten komisija raginama apsvarstyti galimybę parengti e, veiksmų su miškų naikinimu mm, planą. Ir neseniai pradėjome e, plačias konsultacijas, kad išsiaiškintume, kokių sutelktų veiksmų es galėtų imtis kovodama su miškų naikinimu ir miškų nikimu. E, tikimės, kad tas e, dokumentas bus parengtas 2017 pradžioje. Konkrečiai kalbant apie alyvpalmių aliejų. Daugelis jūsų minėjote visus neįgiamus klausimus dažniausiai siejamus su alyvpalmių aliejaus gamyba. Iš tikrųjų, tai yra stambi pramonės rytis, e, ji apima daug svarbių interesų. Tai yra svarbus pajamų šaltinis šalise, kurį išplėtota. Bet žinoma, mes visiškai sutinkame su tuo, kad, kad alyvpalmių gamyba reiškia didžiulę žalą aplinkosaugai. Ir rengiamės greitai, netrukus pradėti uh, aplink, poveikio aplinkai studiją. Uh, e, Alipalmelėjaus gamybos poveikio aplinkai studiją. Ir mes peržiūrėsime kai kurios teisės aktus, rengdami tą studiją ir, pa, ir taip pat apsvarstysime galimus veiksmus dėl šio produkto gamybos ir platesnius veiksmus kovojant su miškų e, naikinimu. Tai tiek norėjau tuo tarpu perduoti, išsakyti. Our... Ačiū žodis pranešėjai. Ačiū visiems kolegoms už e, komentarus pasiūlymus. Manau, kad žengėme tinkamą linkmę. Tęsime pradėtus darbus ir tikiuosi, kad mums pavyks užsitikrinti kuo didesnę paramą šiai nuomoniai. Ačiū. Pirmininkas, ačiū. Jūsų nuomonės projektas bus toliau svarstamas gruodžio 5 dieną. Baigiame svarstyti šį darbo tvarkės klausimą. Dabar devintasis darbo tvarkės klausimas Europos Sąjungos integruota Arkties politika. Tai yra nuomonė, kurią mes rengiame užsienio reikalų ir Envi komitetų pranešimams. kuris savo ruoštų yra rengiamas reaguojant į komisijos komunikatą Čia taip pat yra daug sąsajų su priekybos politika, todėl mes savo nuomonę ir rengiame. Ir nedėlzamas suteiksiu žodį pranešėjui Davidui Martinui, prašau. Ačiū pirmininkė. <clears throat> Kolegos turbūt jau žino, kad Arktis oficialiai yra susijusi su trimis ES šalimis, tai yra Danija, Dėl sąsajų su Danija, taip pat Suomija ir Švedija, o iš viso yra susijusi su aštuoniomis valstybėmis. Ir klimato kaita kelia grėsmę laukiniai gamtai Arktyje, tačiau atveria naujas galimybės ekonominiai veiklai ledynų. Tirpimas leis <clears throat> padidinti energijos išteklių gavyba atvers naujus laivybos kelius, taip pat leis kurti transporto infrastruktūrą ir vystyti turizmą, todėl Arktis yra labai svarbi strateginių požiūrį, ypač atsižvelgiant į naujus energijos šaltinius, kurie svarbus ne tik Europai, tačiau taip pat ir Azijai, Kinijai, Singapūrui, Korejai, Indijai, kurios, kuriams taip pat suteiktas stebėtojų statusas. Arktis taryboje Mums svarbu yra susitelkti ties su prekybos susijusiais ES aspektais Arktis strategijos, todėl aš noriu pabrėžti savo nuomonėje, kad ekonominė veikla turi būti vykdoma tvariai, gerbent vietos bendruomenių interesus. <clears throat> Laisvos prekybos susitarimuose turi būti įtrauktas vystimasi skyrius, kuriame būti nuostatos apie griežtų aplinkosauginių standartų laikymasi bei e, sudaryti atitinkami e, sąrašai produktų, kuriais yra prekiaujama. Aš čia turiu minėję CETA, kitus susitarimus. E, Europos parlamentas yra pagarsėjęs tuo, kad jau daro spaudimą, kurį laiką dėl būtinybės e, JAV ir Rusijai taikyti panašius reikalavimus, e, išsaugoti vietos ekosistemoms ir laukiniai gamtai Arktija, kurios galioja Europos Sąjungoje. Todėl atsižvelgiant į visas aplinkybės, aš pateikiau kelis pakeitimų pasiūlymus dėl privalomų CSR standartų, kurie galėtų būti toliau nustatomi bendrabiaujant su Arktis ekonominė taryba. Taip pat siūlau plėtoti jūrų uostus ir geležinkelio infrastruktūrą, kurie yra labai svarbus toliau siekiant vystyti ekonominę veiklą ir dar e, primenu tarptautinės jūrų organizacijos vaidmenį Arktyje siekiant nustatyti laivybos standartus ir parengti poliarinį kodeksą, kuris apriektų laivybos taisyklės tiek Arktyje, tiek ir uh, Antarktiją. Taip pat e, siūlau užtikrinti paramą Grenlandijai, kad būtų užtikrintas tvarus, e, užtikrinta tvari žvejyba Grenlandijos teritoriniuose vandenyse. Dar kartą noriu priminti, kad ši tema yra labai plačios apimties susijusi su aplinkosauginiais aspektais, tačiau mūsų nuomonėje aš daugiausiai dėmesio e, kreipiau į mums svarbius prekybos aspektus taip teisingai pasirgėte priešingų atveju kiltų konfliktų su kitais komitetais. Dabar suteiksiu žodį šešėliniai pranešėjai, ponė Andrikiniai, prašau. Uh, Ačiū labai gerbiamas pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti e, projekto autoriui Davidui Martinui už parengtą nuomonės projektą. Yra keletas elementų, kuriuos norėčiau paminėti. Ir pirmiausia, norėčiau pradėti nuo nuomonės projekto dėl integruotos ES arkties politikos. Bet kalbant apie patį tą pranešimą, man atrodo svarbu pasakyti yra štai ką. Artėjant Suomijos pirmininkavimui Arkties taryboje 17-18 metais, apie ką kalbėjo ir ponas Martinas. E, reikia nepamiršti, kad tai suteiks puikią galimybę ir ES ir toliau plėtoti savo Arkties politiką. Dabar kalbant apie 16 ES ir Kanados viršūnių sustikimą, kuris vyko spalio 30-ąją šiemet. E, e, per tą sustarimą buvo e, nuspręsta artimiau dirbti su Arkties taryba ir man atrodo, kad reikia laukti, kad Arkties taryba priimtų galtinius sprendimus dėl ES kaip stebėtojo paskelbimo. Ir tikiuosi, kad tai taip pat bus įtraukta į bendrąją deklaraciją. Dabar dėl INTA komiteto nuomonės susijusio su šiuo pranešimo. Man atrodo, kad reikėtų pabrėžti, kokia svarbi yra ES prekybos politika kaip priemonė skatinant e, tvarę plėtrą, aplinkosauginių tikslų įgyvendinimą. Taip pat norėčiau pabrėžti, kaip, kaip svarbu yra sukurti naujus laivybos kelius, nes tai padėtų uh, skatinti tą prekybinį matmenį Arktis regione. Ir šiuo atveju norėtume pasidžiaugti CETA skyriais, kuriuose yra kalbama apie um, jūrų transporto, taip pat viešųjų pirkimų klausimus. Aš pati ketinu pateikti pasiūlymą dėl pakeitimo, e, kuriame būtų kalbama apie Europos įmonių dalyvavimą e, Kanados viešųjų pirkimų rinkoje. E, tai tikrai darys teigiamą įtaką ES laivų statybos sektoriui, ypač ledlaužių statybos sektoriui. Nepamenu, kokia buvo tiksli dalis kurioje apie tai kalbama, tačiau mano pasiūlymas yra toks. Reikėtų pabrėžti, kad ES ir Kanada sutvirtino savo įsipareigojimus ir toliau bendradarbiauti Arkties regione. Ir tiesiog reikėtų paminėti tą bendrąją 16 viršūnių sustikimo deklaraciją. Tiesiog norėtųsi, kad ta deklaracija būtų paminėta. Ir dar vienas dalykas. Dalyje, kurioje yra kalbama apie penktąjį punktą būtų galima pridurti štai ką. Mes manome, kad e, tokių nuostatų įtraukimas e, turėtų tapti bet kokiu būsimų laisvosios prekybos sustarimų dalimi, kuriuos sudarys ES e, su ne ES valstybėmis narėmis esančiomis Arkties regione. Tad tokie būtų mano pasiūlymai dėl pakeitimų ir dar kartą dėkoju pranešėjai už parengtą pranešimo projektą. Ačiū labai. Dabar EKR frakcijos vardu. Pasisakys ponas Zahradil. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Visi suprantame, kad ES tikrai yra mm, svarbus e, veikėjas Arkties regione, kalbant ir apie e, dalyvavimus įvairiose procesuose ir apie politikos kūrimą. E, Čia svarbi yra ir žvejyba, ir gamtiniai ištekliai, e, tvari plėtra, moksliniai tyrimai. Būtent dėl tos priežasties ši nuomonė yra labai svarbi ir reikalinga. Ir aš norėčiau e, keletą elementų paminėti. Pirmasis dalykas. Galiu pritarti pranešėjui dėl to, ką jis sakė, dėl galimybių ekonominiai plėtrai sukūrimo regione taip pat ir iš investicijų perspektyvos, siekiant pilnai išnaudoti energetinius išteklius, dujas. Galbūt tik būtų galima pridurti, kad tai nėra paprastas dalykas, nebus lengva tai įgyvendinti. Mums reikia atsižvelgti į tą ribotą ar, infrastruktūrą, taip pat su e, sezoniniais apribojimais susijusius sunkumus. E, Dar vienas dalykas, antras punktas. Pranešėjas septintoje dalyje kalba apie laisvosios priekybos susitarimus, e, susitarimą tarp Islandijos ir Kinijos. Ir tai taip pat turėtų, e, manau, būti mums rūpimas aspektas. Mes taip pat žinome, kad Kinijos susidomėjimas šiuo regionu auga ir sustarimas tarp Islandijos ir Kinijos galėtų būti laikomas pirmuoju e, Pekino žingsniu e, siekiant geresnės prieigos prie laivybos kelių Arkties regione, taip pat prie e, gamtinių išteklių slypinčių Arktyje. Todėl mums, manau, labai svarbu stebėti, kaip ten klostosi situacija, kalbant apie tą susitarimą. Dar vienas dalykas - Rusija. Dar viena didžiulė gale, kuriai priklauso beveik pusę Arktis ir žinome, kokie yra ES ir Rusijos santykiai šiuo metu. Jie praktiškai tokie iššalę kaip reikiant ir nėra jokio laisvosios prekybos susitarimo tarp Rusijos ar ES, todėl mūsų o, kitas žingsnis galėtų būti. M, stebėti situaciją regione, tačiau jos yra gana ribotos tas mūsų galimybės. Vis dėlto Arktis yra viena iš tų tarptautinių teritorijų, kur bent jau toks sektorinis dialogas tarp ES ir Rusijos vyksta. Ir manau, kad e, tuo reikėtų pasinaudoti, stebint, kaip keičiasi situacija, pasinaudoti reikėtų galimybėmis bent jau kažkiek tai įtakoti Mm, Rusijos interesus ir veiklą tame regione. Na ir atrodo tiek būtų mm, iš mano pusės labai džiugiuosi parinktų nuomonės projektu ir taip pat nekantrauju dirbti kartu su juo. Tikiuosi, kad pasieksime gero rezultato. Ačiū labai. Helmutas Šulcas, prašau. Ačiū Bentai, aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai. Manau, kad sutarėme čia dėl to, jog ši nuomonė yra svarbi. Taigi, norėčiau iš karto pradėti dalinti savo pastebėjimais. Frakcijos vardu teiksime atitinkamus pakeitimų pasiūlymus. 2016 kovą buvo konstatuota, kad vėl pasiektas naujas rekordas Arktis ledynų tirpimo žiemos metu. Todėl visos mūsų diskusijos turėtų pirmiausiai e, rutuliuotis aplink e, su klimato kaita susijusius aspektus. Noriu padėkoti parlamento mokslinio tyrimų generaliniam direktoratui parengusiam atitinkamą tyrimą apie ES arkties politiką regionime kontekste 29-ame to tyrimo puslapyje išvardinti nacionalinių strategijų prioritetai Arkties regione ir aš tik tai tris pavyzdžius pateiksiu, nes iš jų puikiai matome, apie ką eina kalba susijusi su prekybos aspektais. Danija, Farerai ir Grenlandija pirmiausiai mano, kad būtina užtikrinti gamtos apsaugą. Švedija vardina kovą su klimato kaita ir aplinkos saugą kaip svarbiausius prioritetus, teikiant pirminybę ekonominiai plėtrai ir tarptautiniam bendradarbiavimui, netgi JAV teigia, kad būtina užtikrinti Arkties e, gamtos apsaugą ir e, gamtinių išteklių apsaugą. Taigi, čia tik tris pavyzdžius pateikiu. Dauguma šalių pasisako už būtinybę užtikrinti svarumą ir išlaikyti Arktis regionų savitumą. Todėl GUE-NGL frakcija taip pat norėtų kad šio požiūriu būtų vadovaujamasi ES prekybos politikoje diskutuojant apie Arktis regioną, būtinybę jį išsaugoti, būtinybę išsaugoti šį regioną kaip e, draustinį tam tikrą, atsižvelgiant į aplinkosauginius aspektus, o nesiekiant tam plėtoti ekonominę veiklą, todėl mūsų požiūris turėtų būti daug platesnės apimties nei komisijos pasiūlymas arba uh, ką tik girdėta pranešėjo nuomonė. Nes jeigu Arktyje įvyktų kokia nors nelaimė susijusi su naftos gavyba, tai žala tiesiog um, būtų padaryta neatitaisoma. E, atitinkamą pavyzdį galime pasitelkti, kalbant apie Antarktidą, Prieš kelias savaitės e, buvo susitarta paskelbti Antarktijos teritoriją vieną iš didžiausių draustinių pasaulyje, todėl mes, e, manau, turime pirmiausia išaldyti visus e, savo ekonominius projektus susijusius su ypatingai naftos ir dujų gavyba Arkties regione ir Arkties vandenyse. siekiant uh, užkirsti kelią sunkiųjų tanklaivių laivybai tame regione, taip pat uh, Arkties jūroje turėtume sustabdyti ir uždrausti žvejybinę veiklą. Todėl, manau, turėtume uh, griežtai uždrausti atitinkamą žvejybos veiklą bei e, tanklaivių laivybą, kaip minėjau, e, tame draustinyje. Ir atitinkamos nuostatos e, jau yra siūlomos su artimi besiribojančių šalių parengtose strategijose. <clears throat> Prekybą galima vystyti ir nenaudojant šio regiono gamtinių išteklių, o ieškant kitų būdų, kaip pagerinti prekybą tarp su Arktimi besiribojančių šalių. Ačiū, ponas Takula, norėjo įsijungti į diskusiją. Prašau. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau e, kalbėti suomio kalbą, nes yra vertimas. Taigi, porą minčių šią temą. Aš esu iš Arkties regiono, iš Laplandijos. Ši tema tikrai svarbi ir džiaugiuosi iniciatyva e, dėl mūsų politikos Arktyje reikia pasakyti, kad, regio, kad iškyla nemažai iššūkių, o Arkties regione jų bus ir ateityje, todėl turime jam skirti reikalingą dėmesį. Europos Sąjungoje Danija, Suomija, Švedija yra šalis, kurios e, ribojasi su Arktimi. Ir turime nepamiršti šio šiaurinio matmens ir Arkties regiono. Taip pat svarbu nepamiršti, kad šio regiono e, aplink, ekologinė situacija yra pažeidžiama. Tai akcentuoja ir komisija savo pasiūlyme. Ten kalbama apie klimato e, kaitos poveikį bei bendrą e, aplink, aplinkosaugą tai aktualu mąstant apie infrastruktūros plėtotę Arktyje, tai reiktų daryti tvariai, kad, e, sus, sus, kad užtikrintume e, ir e, tva, tva, tvarų augimą. Negalime nepaminėti Rusijos bendradarbiavimo. Dėl sankcijų taikomų Rusija ji šiek tiek yra nuo šalyje dabar tame regione, bet turime išlikti mm, įsipareigoja partnerystiai su Rusija, nes Rusija yra Arktis regione ir norėtume gero bendradarbiavimo su Rusija, kuris būtų abipusiai naudingas Arktyje. Taigi, pirmininkė. Mm. Davidas Martinas yra pranešėjas. Mm. Žinau, kad jis gerai pažįsta tą regioną ir kad e, re, parengs gerą, subalansuotą nuomonę tai, apie šį gražų, bet trapų e, regioną. Tikiuosi, kad tai bus atsižvelgta e, būtent tam, kad žmonės šiaurėje galėtų toliau džiaugtis galimybę gyventi subalansuotoje aplinkoje ir, tai, ir, ir užtikrinant reikalingą infrastruktūrą ten. Tai tiek norėjau pasakyti, komentuodamas šį pranešimą. Ačiū. We'll... Dėkui. Žodis ponui Petersen. EIVT tarnybos. Ačiū. Aš esu patarėjęs Arkties klausimais. Ačiū už man suteiktą galimybę pasisakyti. Esame parengę raštišką komunikatą paskelbtą balandžio mėnesį. Jūs tikriausiai žinote, kad ten siekiame suderinti tuos aspektus, kurie, kurias minėjo kalbėtojai ir šiame komitete ir kitose parlamento komitetuose klimato kaita e, daro ne, nemenką spaudimą. Tai aktualu ir prevenciniams veiksmams. Mes ypač akcentuojame aplinkos išsaugojimą. Ir taip pat norėčiau paminėti paskutinio kalbėto išsakytą mintį, kad ten gyvena žmonės. Tai didžiulis, e, labai vairus regionas ir, ir žmonės iš to regiono kreipiasi mus ir prašo išsaugoti tą regioną. Ir, ir Nes yra didžiulis skirtumų tarp Arkties regiono, kur žmonės, kur žmonės gyvena, ir Antarkties, kur žmonės negyvena. Taigi, būtina Mm, užkirsti kelią galimoms negatyvioms mūsų, veiksmų, mūsų galimų veiksmų pasiekmėms. Vertindamas varstamą nuomonę, noriu pasakyti, kad parengtas dokumentas tikrai naudingas. Aš žinau, kad teikiama nemažai pakeitimų. E, pranešėjas juos komentavo, bet jis tikriausiai, kad sekame ir peš, bei redži, ir envi komitetų darbą šiuo klausimu. Taip pat norime atkreipti jūsų dėmesį į platesnius klausimus. Yra, turime partnerių Arktyje, jūs, apie, jūs tai minite savo nuomonėje, yra įtakingų, netokių įtakingų partnerių. Tada turime labai kruopščiai siūsti žinę, atsižvelgiant į bendrą situaciją, žinę tiems partneriams. Uh, Mes siekime įtraukti visas valstybės, kurios ne tik ribosios Arktimi, bet kurios veikia Arkties regione. Mes dirbame regioniniu lygmeniu su pilietinė visuomenė gyventojais. Ir bandome e, na, pas, pasiekti nelengvo tikslo ir, ir, ir parengti subalansuotą požiūrį. E, ir norime padėkoti Jums už Jūsų indėlį šiame darbe. Ačiū. Anybody else? No. Wait. Then I will... Klausimą turi Helmutas. Prašau. Turiu klausimą komisijai. Jei teisingai supratau, Nereikėtų būtent to e, atsargaus požiūrio, bandant įveikti iššūkius čia. Turime veikti, nes laiko nebėra. Jeigu visą laiką sakysime, tai vis, viską reikia atsižvelgti, viską suderinti. Šiuo atveju e, mums tenka prievolė veikti, patvirtinti požiūrį į šį regioną ir tai turėtų būti parlamento ir mūsų komiteto siunčiama žinia, kad reikia drąsiau čia veikti. Darauf antworten. Sind Sie zu vorsichtig statt, zum, statt mutig? Ar išorės veiksmų tarnybos atstovas norėtų atsakyti, ar jūs pernelyg atsargus ir, ir nepakankamai drąsus? Manau, kad daugeliu atveju būtent toks klausimas iškyla. Žinau, kad 2008-aisiais parlamentas parengė nuomonę, kurioje ragina parengti Arkties sutartį. Tam nelabai ne pritarė Arkties valstybės. Kaip tikriausiai žinote, mes bandome siūsti žinę, kad esame pasirengę dirbti konstruktyviai, tačiau šis bendras komunikatas pats savaime Arkties nepakeis. Pa, pa, lydimieji aktai viską galėtų pakeisti. Mes bendraujame su Arkties, žmonėm, Arkties valstybėmis, nes ten gyvena jų bendruomenės. Uh, tai tas ark, arktis, arkčiai skirtas dokumentas nėra kažkoks tai teisės aktų sąrašas, tai yra po, po, politiškai motivuotas dokumentas. Pritariu Jums, kad arktis gyventojų bendruomenės reakcija buvo teigiama dėl to, kad ES akcentuoja savo dalyvavimą tame regione per Arkties Barenco tarybą, per šiaurinį matmenį, bendradarbiaudama su valstybėmis ir regionais. Kaip žinote, e, įvairius direktoratai dalyvauja dėrybose ir, ir darome spaudimą, kad būtų pakeistas Monrealio protokolas neseniai patvirtintas Kigalyje ir daugybė iniciatyvų uh, Mm, yra susijęs su tuo bendru komunikatu. Kita vertus, mes suprantame, kad, yra, kad vyksta ekonominė plėtoti ir ją kontroliuoja Arktis valstybės. Jeigu norime kažką keisti, turime dirbti su tomis valstybėmis. E, apie tai kalbėjo Suomijos atstovas neseniai. Jeigu norime turėti įtakos Arktyje, negalime įsivaizduoti, kad viską pakeisime dirbtami kabinetuose. E, tai tikrai na, pusiausvyrą yra labai delikati ir aš suprantu pono Šolco komentarą, bet reikia peržiūrėti, kokius, kokias nustatas parlamentas įtrauks į savo rezoliuciją galutinę. Ir dabar žodis pranešė į ponui Martinui. Aš būčiau linkęs pritarti EIVT pozicijai. Mes visi norime visamaus požiūrio, o sudėting, tokios sudėtingos situacijos kaip partija atveju norime gyvybingo pasiūlymo. Visų pirma, reikia pasakyti, klimato, kad klimato kaitos problemos Arktyje nėra to regiono. E, atsakomybėje tiesiog kenčia dėl pasiekmių. Antras dalykas, ten yra trapi ekosistema, turime daryti viską, kad ją išsaugotume. Kaip, kaip sakė ta, Takula ir EIVT, žmonės ten gyvena, jie turi pragyventi ten, jie nenori būti ten įstrigę, jie nori būti pasaulio dalimi. E, Mes tik neseniai pradėjome dirbti Arkties taryboje, buvo, tapome kandidatuoti ten. Ten didžiausią vaidmenį vaidina Rusija, Kanada yra um, antras svarbus veikėjas, mūsų įtaka ribota. Todėl turime sutelkti dėmesį į tai, ką galime nuveikti. Kiti išsakyti pastebėjimai buvo labai naudingi, ponia Andrikienė Suomijos pirmininkavimo iš, išnaudojimo siūlymas yra labai naudingas. Taip pat turime bendradarbiaudami per CITA sutartį su Kanada, turime bandyti prastumti kitokią politiką. Taip pat, e, ponia Andrikė neminėjo, tarptautinės organizacijas, tarptautinė jūro organizacija. Tos organizacijos yra mūsų partnerės ir čia galėtume e, taip pat dirbti, bandydami prastumti kitokius standartus ir, ir dirbti su tarptautinėmis institucijomis. Kai norėčiau paprieštarauti, eivate tai dėl vieno dalyko, išribotų žinių, kurias gavau, kalbant apie Rusiją, kalbėjausi su norvegais ir kitais suomiais. <clears throat> gavau žinę, kad Rusija dar vis, vis dar visapuškai bendradarbiauja Arkties taryboje ir kad bent jau šie, čia santykiai su ta šalimi yra geri, todėl turime bandyti juos toliau puoselėti, kad ir kas nutiktų kitose sritise. Bet vėlgi reikia nepamiršti, kad kalbame apie trapę ekosistemą, kurią norime išsaugoti, e, konstruktyviai to siekti. Nėra viskas taip e, viskas nebūtinai taip ir laikysis, kaip mes norėtume to, toje trapioje ekosistemoje. Pirmininkas, 2008 metais mes rezoliucijoje ne, ne, neraginame būtinai parengti sutartį ar, ar kažkokį kitą saistantį dokumentą. Mes tik raginome, paraginome išnagrinėti galimybės tai padaryti. Esime darbą šioje srityje. Pakeitimus reikia įteikti iki lapkričio 14, kito pirmadienio, e, vidurdienio o balsuosime komitete e, gruodžio 5. Ačiū visiems. Ir dabar periname prie dešimtojo mūsų darbo atvarkės punkto. Integruotos Europ... tyrimo ES politika ir prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais pristatymo. E, Pas mus yra Salin Duffy. Šefildo universiteto tarptautinės politikos profesorė, kuri pristatys tyrimą. Tyrimo uh, tekstas yra uh, interkomiteto svetainė. Labai malonu Jūs čia matyti, profesorė. Prieš kurį laiką surengėme e, seminarą šią temą tęsime darbą draugę su Emma McClarkin. Dabar esame pasirengę išklausyti jūsų tyrimo pristatymą. Dešimt minučių, prašau. Ačiū labai, ačiū už tai, kad pakvietėte mane į savo posėdį. Turiu parengusi skaidrių, kuriuose kalbama apie teisinės, teisėtas ir neteisėtas dimencijas susijusias su laukiniu augalų ir gyvūnų priekybą. Europos Sąjungoje egzistuoja ir teisėti ir neteisėti e, laukinių augalų ir gyvūnų produktai. E, vertė 14 metais siekia 641 milijonų eurų. Tai yra naujausi duomenys, kuriuos turime. E, tai mm, neapima įkrų ekstrakto. E, jeigu įtrauktume ir tuos skaičius, tada be abejo e, E, sumos būtų dar didesnės. Kalbant apie tos produktus, kuriais yra prekiaujama ES tiek ir legaliai, tiek ir nelegaliai, daugiausia yra prekiaujama medicininės paskirties produktais, tačiau taip pat ir reptilijomis, gyvomis reptilijomis, taip pat įvairūs kiti gyvūnai, augalai ir taip toliau. Kalbant apie tokią e, laukinių augalų ir gyvūnų prekybą neretai sudėtinga atskirti, kas yra teisėta, o kas neteisėta prekyba, nes e, rūšis yra itin e, panašios, neretai yra nu, sudėtinga nustatyti e, tiksliai, ar prekyba buvo legali ar ne. Ir kalbant apie specialią EU TVIX programą. E, čia e, matome jos pateiktus duomenys dėl to, kokie yra pagrindiniai prekybos keliai. Taip pat vykdomas ir reeksportas, tiek ir teisėtas, tiek ir neteisėtas. E, pagrindinė kryptis yra Azija. Be abejo, svarbus yra ir Afrikos žemynas, kontrabanda vykstanti iš to žemyno į Pietų Europą, Svarbus yra ir rytų Europoje esantis sausumos keliai. Kalbant apie teisėtą ar neteisėtą prekybą laukiniais augalais ir gyvūnais, išaugo jos mastai per pastaruosius keliarius metus ir e, tiesiog jaučiamas didesnis poreikis, kalbant apie E, gyvūninės kilmės medicininius produktus e, e, ir kitus laukinius augalus ar gyvūnus. Jeigu pažvelgtume, pavyzdžiui, į ikrus, Prancūzija, Ispanija, Junktinė karalystė, Vokietija yra didžiausias ikrų importuotojas, o ir visos ikrinių žuvų rūšis patenka į saugomų žuvų sąrašus. Ikra yra vienas iš e, tų retų pavyzdžių e, susijusių su CITES parengtų sąrašų. E, ir ašketas, pavyzdžiui, yra įtrauktas į, į vieną iš CITES susitarimo priedų. E, Tai taip pat kelia e, abejonių dėl to, kad neretai, e, pavyzdžiui, kalbant apie įkrus, mm, yra užsimama neteisėtų ženklinimų, pažymint, kad jis buvo užaugintas e, specialiomis sąlygomis ir taip atsiranda galimybės maišyti mm, teisėtai ir neteisėtai užaugintus įkrus. ES taip pat yra didelė mm, ir svarbi eksportuotoja ir importuotoja, taip pat ir mm, tranzitinis regionas, per kurį keliauja mm, neteisėtai parduodami laukiniai augalai ir gyvūnai. Belgija, Junktinė karalystė, Niderlandai, Vokietija yra vieni dažniausių tų tranzitinių centrų, tačiau e, tikslius skaičius pateikti sudėtinga, nes sulaikymų duomenys nėra labai patikimas e, šaltinis, kalbant apie uh, neteisėtą laukinių augalų ir gyvūnų prekybą, nes tai, kad buvo, pavyzdžiui, sulaikytas kontrabandinis krovinys, gali demonstruoti tai, kad tiesiog geriau teisės saugos priemonės e, yra taikomos, tačiau nebūtinai patys rautai yra didesni. Visi 20 ES pateiktų pasiūlymų, kuriuos ES pateikė CITES, susitikime um, buvo palaikyti, tad tikrai tai yra puikus pagrindas, kuriuo galima remtis. Dabar dėl prekybos priemonių. Manęs prašė daugiau dėmesio skirti būtent prekybai ir prekybos priemonės gali padėti e, palaikyti e, tvarę prekybą, taip pat e, kovoti su neteisėta prekyba. Vis dėlto man atrodo, kad e, jeigu naudosime prekybos politiką izoliuotai, nepasieksime sėkmės. Reikia užtikrinti, kad būtų naudojamos platesnės priemonės susijusios su neteisėta laukinių augalų ir gyvūnų prekyba, taip pat reikia mažinti skurdą ir neligybę e, šalise, iš kurios atkeliauja tie nelegalūs produktai, svarbu kovoti ir su korupcija, organizuoto nusikalstamumu, e, tinkamų teisės aktų įgyvendinimu. Kalbant apie teisėtą prekybą, turiu pasakyti, kad um, neretai daugiausia dėmesio susilaukia būtent ta neteisėta priekyba ir dažniausiai jo šaltiniais yra neturtingos, marginalizuotos bendruomenės. Todėl man atrodo, kad ES reikėtų mėgsti ryšius su tomis bendruomenėmis ir spręsti neteisėtos e, prekybos laukiniais augalais ir gyvūnais priežastis jų šaltinių vietoje. Taip pat būtų galima teikti ir specialią pagalbą prekybos programoms. Kalbant apie mm, laukinių galų ir gyvūnų kontrabandą, dažniausiai ji prasideda dėl skurdo egzistuojančio e, tose šalise, iš kurios gabenami tokie augalai, gyvūnai ar produktai. žvelgiant pavyzdžiui į Pietričių Azijos situaciją. E, įsivaizduokime medžiotoją, kuris sumedžioja gyvūną, kurio kailis yra parduodamas, jis gauna vos 5 procentus e, tos sumos e, už sugautą gyvūną, kuri vėliau yra sumokama Europos Sąjungoje. Tad reikėtų palaikyti tokias vietos ligmens iniciatyvas, kurios uh, E, leistų užtikrinti, jog būtų kuriama pridėtinė vertė susijusi su laukiniais augalais ir gyvūnais. Kiti svarbus prekybiniai instrumentai galėtų būti laisvosios prekybos susitarimai ir tokie susitarimai yra sudaryti su Pietų Koreja. Be to, ketinama sudaryti laisvosios prekybos susitarimus su Vietnamu ir Singapūru, tai padaromasi su Japonija. Išskyrus Vietnamo susitarimą, tik ten e, kitur nėra minima prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais, todėl galbūt ateityje reikėtų labiau įtraukti šiuos elementus. O kalbant apie GSP ir GSP, tai yra e, tinkamos priemonės, kurios padėtų įtraukti mechanizmus susijusius su laukinių augalų ir gyvūnų prekyba. Sutartise taip pat reikėtų nuostatų ir dėl kovos su korupcija, skaidrumu, kad būtų galima padėti nacionalinėms vyriausybėms įgyveninant teisės aktus ir taip pat būtų galima e, remti teisėtą prekybą laukiniais augalais ir gyvūnais. Kokie yra pagrindiniai iššūkiai? pasaulinis saugumas, taip pat ryšiai su organizuotu nusikalstamumu, terorizmu. Būtent tie klausimai sulaukia daugiausia dėmesio ir taip Tai yra svarbios rytis, į kurias reikėtų atsižvelgti Europos Sąjungai. Dar dėl transporto sektoriaus. Transporto ir laivybos įmonės pripažįsta, kad kyla nemažai iššūkių, užkirtant kelią e, neteisėtai laukinių augalų ir gyvūnų priekybai bei gabenimui. Taip pat esame pasirašę susitarimą su Kinija ir e, įvairios įmonės prisijungia prie to susitarimo. Ir tai demonstruoja, jog transporto pramonė pripažįsta, jog jų vaidmuo taip pat yra svarbus. Yra daug įvairių kitų iniciatyvų transporto sektoriuje. 15 metais buvo skirtas penkerių metų finansavimas RUTS programai, padedančiai užkirsti kelią neteisėtam laukinių augalų ir gyvūnų gabenimui. Transporto sektorius yra svarbus, kalbant ir apie platesnį e, muitų sąjungos ar šengeno erdvės kontekstą, elektroninę priekybą. Ir jos svarba taip pat auga. Manau, kad tai galėtų būti vienas iš būdų, kaip būtų galima susijęti gamintojus ir vartotojus. Taip pat e, elektroninė priekyba yra naudojama neteisėtai prekiaujant laukiniais augalais ir gyvūnais, nes tai mm, sudaro galimybės neteisėtiems priekėjams išvengti sankcijų. Dabar duomenų. Keitimasis duomenimis, man atrodo, kad e, svarbiausias dalykas yra geriau naudotis jau egzistuojančiais mechanizmais. Pavyzdžiui, EU TVIX duomenų bazę, o ne vien tik kurti naujas duomenų bazės. Man atrodo, kad jau turimais mechanizmais reikėtų pasinaudoti sėkmingiau ir intensyviau. O dabar dėl um, poreikio mažinimo, tai taip pat yra svarbi priemonė. Manau, kad e, e, prireiktų keletos metų, norint išvysti apčiopiamus rezultatus. Ir tos e, paklausos mažinimo programos duoda rezultatų, tačiau tam reikia laiko. Uh, Yra pateikta taip pat ir rekomendacijų susijusių su atliktų tyrimų. ES turėtų e, susitelkti ties e, galiojančių įsipareigojimų įgyvendinimu. Taip pat reikėtų užtikrinti, kad keitimosi duomenimis platformos būtų aktyviau naudojamos. Taip pat dabar vykstančios darybos dėl e, laisvosios prekybos sustarimų galėtų įtraukti elementus susijusius su laukiniais augalais ir gyvūnais. Taip pat Reikėtų palaikyti specialių, specialių mokymų teikimą e, gamintojų asociacijoms, pagalbos teikimas e, specialioms prekybinėms programoms taip pat būtų naudinga priemonė, reikėtų plėtoti ir elektroninę prekybą, taip skatinti teisėtą prekybą ir Paskutinis dalykas. ES taip pat galėtų parengti gairias skirtas privataus sektoriaus atstovams, aktyviai dalyvaujantiems e, laukinio augalų ir gyvūnų prekyboje. ES taip pat galėtų pasistengti, jog būtų sutikta reikalinga parama paklausos mažinimo iniciatyvoms. Ačiū. Profesor Duffy, thanks a lot. Ačiū, ponė Dafi. Tas tyrimas iš tiesų įdomus, kadangi esu pranešėjęs TTIP tai klausimų, ne, esu įsitikinęs, kad turėsime galimybę dėrėtis dėl atitinkamos dalies transatlantinės prekybos ir partnerystės susitarimo kontekste. Apskaitai nežinau, ar tokios darybos toliau vyks. Tai nepaisant to, jūsų tyrimė pateikiama labai svarbi ir vertinga informacija. Deividas Martinas dabar pirmasis pakomentuos. Ačiū pirmininkė, ačiū už pristatymą. Viškai pritariu išvadoms, būtų sudėtinga su jomis nesutikti, galbūt patikslinimui šiek tiek informacijos. Jūsų pavyzdys su ikrais buvo dar vienas pavyzdys apie tam tikras gyvūnų laukinių E, rūšis ir joms iškilusias grėsmės prekiaujant jų kilmės produktais. Todėl aš manau, kad e, tam tikri riboti draudimai turbūt poveikio nedaro, galbūt reikėtų pagalvoti apie visiškus draudimus, e, kad situacija pagerėtų. Kalbant apie laisvos prekybos susitarimus, palankiai vertinu tą aplinkybę labai palankiai E, kad siūlom, kad dabar e, laisvos prekybos sustarime su Vietnamu yra atitinkamas skyrius dėl laukinių gyvūnų ir augalų, nepaisant to labai skepškai vertinu tos skyrius nuostatų įgyvendinimą tikrovėje, nes lygiai tą patį būtų galima pasakyti vertinant ir e, tvarumo skyrius prekybos susitarimuose, nes ten nėra numatyti jokie arbitražo jokios arbitražo galimybės, taigi manau, kad tikrovę turbūt labai sunkiai pakeisti ir atitinkami skyriai dėl laukinių gyvūnų ir augalų. Tačiau bent jau įtraukimas šios skyriaus į prekybos sustarimą su Vietnamu yra teigiamai vertintinas ir reikia panašių žingsnių tikėtis ateitie. Ačiū, labai geri klausimai. Aš asmeniškai nepasisakyčiau už visišką draudimą prekiauti laukinių gyvūnų produktais šiuo atveju įkrais, nes kaip matote, beveik viskas draudimas prekiauti dramblio kalo produktais neužkirto kelio laukinių gyvūnų medžiokliai nelegaliai svarbiau yra užtikrinti, kad paklausa sumažėtų, nes sumažėjus paklausai nebelieka ir pasiūlos, kalbant apie ikrus, manau, kad naudingiau būtų e, tinkamai gyvendinti galiojančius teisės aktus, užtikrinti tinkamą ženklinimą ir e, etiketavimą tų e, produktų tam, kad būtų užkirstas kelias nelegaliai pagaut, tų žuvų, sugautų, sužvėjotų žuvų įkrams patekti į legalius priekybos tinklus ir sistemas. Suprantu, kad dabar galbūt iškilo grėsmė tie taip susitarimui Abejojama taip pat ir kitais laisvos prekybos susitarimais, pavyzdžiui, su Vietnamu ir e, nauda to atskiros skyriaus e, skirta laukiniams gyvūnams ir augalams. Tačiau aš manau, kad problema yra ne susitarimų pasirašymas ar skyrių traukimas, bet jų įgyvendinimas. Ir Manau, kad atitinkamų nuostatų įtraukimas į susitarimus leidžia šios susitarimus pasirašiusiams vyriausybėms imtis nacionalinių lygių atitinkamų veiksmų, bet be tų nuostatų to nebūtų galima padaryti. Ar yra daugiau klausimų, atrodo ne, galbūt aš užduosiu klausimą dėl e, atitinkamų skyrių įtraukimo į prekybos susitarimus e, pakankamai išsamei svarstėme Vietnamo atvejį dėrybų metu, dėrybų eigoje su Vietnamu. Dabar laukiame teisininkų įvertinimo ir rezultatų pristatymo, išvadų pristatymo parlamente Tačiau kaip Jūs vertintumėte tokio skiriaus įtraukimo privalumus ir galimybės, galbūt manote, kad jo nepakanka vien dėl to, kad, pavyzdžiui, mes dabar deramės su Indonezija ir kitomis šio regiono šalimis ir būtų neblogai mums žinoti, kokius standartus pačius aukščiausius turėtume nustatyti tokio pobūdžio susitarimams ir atitinkamams skyriams. Taip pat dėl pasienio kontrolės ir padėties mūsų uostose. Tokių gerų ar blogų pavyzdžių galėtumėte pateikti, nes tiksliau galima rasti ir vienokį, ir kitokį, ir kokiu veiksmu galėtume imtis, kad pagerintume pasienio apsaugą. Um, think, um... Mm. dėl standartų taikytinų. Sutartis su Vietnamu yra tik pradžia, tačiau e, svarbiausia yra gyvendinimas. Vietnamo atveju buvo patvirtintas priemonių rinkinys dėl kovos su um, brakonieriavimu. Taigi svarbiausia priemonės, kurių pagalba galima gyvendinti E, nuostatas ir galbūt vėliau įvertinant, kaip vyksta gyvenimas, galima papildyti tas nuostatas dėl sienų apsaugos. Didžiausių pastangų reikia palei ES išorės sienas. E, taip pat praverstų kai kurie mechanizmai, kuriuos reikia pasitelkti e, produktams pasiekus ES, atlikti pa, pa, papildomas patikras pagal PPO taisyklės. E, galima atlikti patikrinimus, kai iškyla <coughs> grėsmė tvarumui. Numatyti papildomas patikras Šengeno erdvėje. Taip pat privat, privataus privačių pašto siuntų centrai yra vienas iš pavyzdžių, ta, tai to, tie punktai, kurias, kuriuos reikėtų e, tikrinti, reiktų parengti naujas taisyklės arba suteikti didesnė, didesnius įgaliojimus e, muitinė, muitinėms atlikti patikras. Pirmininkas, ačiū. Tuo baigsime šio klausimo nagrinėjimą ir studijos pristatymą. Manau, kad visi turi projekto, ši, turi šio, šios studijos e, kopiją, ji yra paskelbta mūsų e, komiteto svetainėje. Ačiū. Už penkių minučių prasidės koordinatorių posėdis, uždaras, kaip visada. Ir Nepamirškite, kad šiandien po pietų yra prekybos dienai skirtas renginys, jis prasidės lygiai antrą valandą po pietų šioje salėje. O už penkių minučių koordinatorių posėdis. Oi.